herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! wir hatten noch einige minuten gerbiami kolegos šiek tiek lukterėjome kadangi laukėme kitų žmonių jau laiku tačiau kiti šiek tiek vėlavo jums leidus norėčiau paskelbti pareiškimą dėl terorizmo dienos